Taigi aš dėkoju visiems už visas jūsų išsakytas mintis ir aš jas perduosiu mūsų partneriams. Dėkoju. Ačiū ponui komisarui Andor. Baigėme diskusijas šiuo klausimu. Kitas darbo tvarkės klausimas - komisijos pareiškimas e, dėl kovos su tuberkulioze. Norėčiau pasveikinti komisarą Davį ir iš karto suteiksiu jam žodį. Mr. President, honorable members. Pane pirmininkė, gerbiami parlamentarai, aš dėkoju už galimybę tuberkuliozės dienos proga dar kartą pabrėžti, e, kad komisija yra pasirengusi reaguoti iššūkius, kuris meta ši lyga. Paskutinėsius deš, dešimtmečius imtasi priemonių, kurie atrodo sumažino riziką. E, e, Tačiau dėja, dėja, per nelyg ilgai mes e, gyvename iliuzijomis, kad dabar jau nebereikia taip stipriai saugotis e, tuberkuliozės. Štai dabar e, pasaulyje mes mastu buvo pranešta apie maždaug 38 e, tūkstančius e, sirgimų ir 3 tūkstančius mirčių nuo tuberkuliozės. Tai iš tikrųjų yra neprimtina ir dėl to visi sektoriai, vis, visos interesuotos grupės turi reaguoti. Tai yra neprimtina to, kad tuberkuliozė gali būti užkirsta kelias ir ją galima išgydyti. Tai yra, kurs, tai, tai, tai yra e, daugiasektorinis klausimas, kuris e, įtraukia daugelį ES e, institucijų. Ir be kita ko turėtų būti įmamas tokių priemonių, kaip geresnė tuberkuliozės diagnozė, paaiškos gydimo priemonių, Taip pat reikėtų išsiaiškinti mm, būtent tas pažeidžiamiausias grupės, kurios labiausiai kenčia nuo tuberkuliozės. Ir per pasarus metus komisija ėmėsi ne vienos iniciatyvos, kur leidžia e, stiprinti mūsų gyvėjimą kovoti su tuberkuliozė. 2000 metais tuberkuliozė buvo įtraukta į e, prioritetinių lygų sąrašą Europinėje apžvalgoje ir tada komisija parengė keltą projektų, kurie padėjo e, vertinti tuberkuliozės susirgymų padėtį 23 valstybėse narėse. Tai leidom surinkti papildomų domenų ir stebėti epidemiologinę padėtį. Be to, per e, tyrimo e, programas komisija prisidėjo prie naujų vakcinų, naujų vaistų, diagnostinių priemonių, kriptų kovai su tuberkuliozė kūrimo. Nuo 2002 metų daugiau kaip 420 e, milijonų buvo skirta šiom pastangoms. Tačiau tuberkuliozė nepripažįsta valstybių sienų ir be abejo mes privalome palaikyti ir kitas valstybės, kurios nėra ES narės. Taigi, Komisija padeda trečiojo pasaulio šalims e, gyventi jų kovos tuberkuliozės programą, e, be kita ko taip pat ir kovojant su kitomis lygomis, tokiams kaip malerija, žyf ir panašiai e, buvo sukurtas pasaulinis fondas kovai su malerija, tuberkulioze ir živ arba AIDS. Ir komisija ženkliai prisidėjo finansuojant šitą fondą. Be to, E, komisija prisidėjo prie klinikinių tyrimų e, pasaharinėje Afrikoje ir kai kuriuose kitose trečio pasaulio šalise. Uh, Europos e, kovų su lygomis ir kontrolės e, e, centras vėlgi pakėlė, pakėlėjo kovą su tuberkuliozė į naują lygmenį. 2007 metų kovo mėnesį centras parengė kovos su tuberkuliozė planą Europos Sąjungai. Ir čia vėlgi kalbam apie tos tarpsektorinius iššūkius, kurie kyla kovojant arba užtikrinant tuberkuliozės prevenciją. E, Mes siekime, kad e, visi gautų reikiamą gydimą, visais būtų pasirūpinta, taip pat, kad būtų e, sprendžiama problema e, bendros infekcijos, kad užsikrečiama, pavyzdžiui, živ ir tuberkuliozė. Tačiau be abejo, viena komisija nesudaro su visais šiais iššūkiais ir mm, dėl to pilietinė visuomenė taip pat turi padėti pasiektas pažydžiamiausias gyventojų grupės, turi padėti įgyvendinti mūsų keliamas tikslus sėkmingai kovoti pasaulio mastu su šio susirgymu. Ačiū ponui Daly, dabar pasisakys parlamentarai frakcijų vardu, pirmųjų ponė Antonės. Cauza morții în epoca antibioticelor. Așa nu... Dėkoju pirmininkė. Keli mokslininkai apibūdino tuberkuliozę kaip pagrindinę mirties priežastį e, antibiotikų amžiuje daug kas nebežino, ką reiškia tuberkuliozė, tačiau tai yra lyga, kuri e, nusineša daugiausia gyvybių visame pasaulyje. Žinome, kad pastaraisiais metais labai padidėjo e, tuberkuliozės tipų, kuris yra atsparus e, antibiotikams. Kiekvieną sekundę kas nors užsikrečia tuberkuliozę kur nors pasaulyje turime garsiai paskelbti šios statistinius duomenys Europos parlamente, tam, kad visi suvoktume, kokia rimta yra ši lyga. Aš, aš esu atvykusi iš šalies, kurioje tuberkuliozė yra labai paplitusi. Pastaraisiais metais mes pastebėjome, kad sirgamumo tu, tuberkuliozė kiek sumažėjo. Tačiau sergančių skaičius vis tiek mus neramina. Mes turime imtis bendrų, gerai suplanuotų priemonių kovodami su šia liga. ES lygmenių reikia pradėti taikyti papildomas priemonės, kurios leisti mums geriau kontroliuoti šios lygos plėtimą, taip pat e, pagerintų žmonių galimybę gauti e, tuberkuliozėje gydyti reikalingus vaistus. Turime suintensyvyti mūsų uh, veiksmus ir tai daryti, bendradarbiaudami su socialiniais partneriais, taip, kad tikrai panaikintume šią lygą, kuri daugam atrodė jau pasitraukė praeitin. Galiausiai mes esame Europos Sąjungoje ir mūsų stiprybė yra mūsų vienybei. Ačiū, dabar ponė Vestlund, vieną minutę. Age, no Niekas neturi mirti nuo tuberkuliozės pasaulyje. Štai ką pasakė Bankė Mūn šiandien, kai mes minime tuberkuliozės dieną. Tūkstančiai vaikų miršta nuo šios lygos ir todėl mes turime labiau paremti pasaulio kovos su tuberkuliozė fondą nes šis fondas prisideda prie kovos ne tik su tuberkuliozė, bet ir su malerija bei živ ir AIDS. Ypač skurdžiausiose šalyse, bet nepamirškime, kad Europos Sąjungoje e, kiekvienais metais e, daugybė žmonių miršta nuo tuberkuliozės. Turime surasti būdų, kurie padėtų mums kovoti su antibiotikams atspariais tuberkuliozės tipais. Europos uh, Lygų prevencijos bei kontrolės centras e, atlieka labai svarbu vaidmenį šiame darbe ir aš džiaugiuosi, kad komisija atsižvelgia į jo pastangas. Ačiū dabar ponas Gerins. Ačiū, ponė pirmininkė. Medicinės pažanga nesugebėjo išnaikinti e, tuberkuliozės. E, Ir ši lyga kol kas laikoma skurdžiųjų, tačiau ji vis labiau plinta ir Europoje. Ne viena šalis negali jaustis saugi nuo šios siobingos lygos, kuris siautėja jau ilgą laiką. Vis atsparesnės bakterijos hmm, susiformuoja, todėl reikia ieškoti naujų priemonių, prevencija, medicininės priemonės, moksliniai tyrimai, genetiniai tyrimai, manau, padės mums nugalėti šią lygą. Todėl turėtume e, ieškoti pačios geriausios strategijas bei ją vadovauti. Kalbant apie finansavimą, turėtume galvoti apie du aspektus. Pirmiausia, socialinio draudimo sistemos turėtų galėti e, skirti pakankamai lėšų tuberkuliozės gydimui tačiau e, besivystančiose šalyse sergantis žmonės yra priklausomi nuo mūsų solidarumo ir jis buvo tikrai išskirtinis. Mes turime specialių fondą kovai su tuberkuliozė, malerija, kitomis lygomis. Jeigu mes norime iki 15 metų sumažinti tuberkuliozę sergančių skaičių per pusę, tai turėtumėme griežtai laikytis e, fondo prezidento pono Kazačio pateiktos scenarijaus reikia užtikrinti tinkamą finansavimą. Tai yra svarbiausia išeitis kovoje su tuberkulioze dabar bei ateityje. Ačiū tikrai jau vėlu ir sudėtinga bus jūs nutraukti, tačiau prašau nevilšyti kalbėjimo laiko. Dabar ponė Karvalijo pasisakys jau, parlamentarai kalbės savo vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Pasaulinę kovos su tuberkulioze dieną turime puikią galimybę padiskutuoti šiuo aktualiu klausimu, kaip reikia kovoti su šia lyga. Matome, kad ES išaugo sergančiųjų tuberkulioze skaičius. Portugalijoje e, skaičius ligonių nors ir mažėja, bet viršėja europinį vidurkį, o nacionaliniai kovos su mm, tuberkulioze planai tarsi ir duoda sėkmės, bet ne visur to galima pasigirti. Komisijos pateikti pasiūlymai juda teisinga kryptimi, ypač norėčiau atkreipti dėmesį į būtinybę bendradarbiauti su besivystačiomis šalimis, kurti specializuotas klinikas. Turime užtikrinti mokslinių tyrimų testinumą, tinkamą finansavimą. Ši lyga turi būti nugalėta. Moksliniai tyrimai yra puikiai išeitis. Tikėkime, kad rasime naujų priemonių kovai su šia lyga. Turi, bus sukurtas naujos diagnozavimo, skiepijimo priemonės. Aš to nebejoju. Kreipiuosi į komisiją, raginu mus informuoti kaip galima sustiprinti kovą su tuberkulioze ir kaip galima mm, ją išnaikinti. Ačiū. Dabar ponė Blinkevičiūtė, vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes turime kovoti su tuberkulioze, nes kasmet daugybė žmonių pasaulyje miršta nuo šios lygos. Beveik kas trečias pasaulio gyventojas yra ją užsikrėtęs. Norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad tuberkuliozė tai plačiausiai paplitusi infekcinė lyga pasaulyje kurie yra stipriai susijusi su socialinėmis ir ekonominėmis problemomis tai yra skurdu nedarbu alkoholizmu narkomanija živ aids taip pat su nepakankama sveikatos priežiūros sistemos būkle neturtingose šalyse bei pavėluota diagnostika. kad įveiktume šiuos tuberkuliozę sukeliančius veiksmus europos komisija europos sąjungos valstybės narės turi imtis konkrečių ir skubių veiksmų siekiant sukurti bendras kovos su šia baisia liga priemones surasti bendrą politinį dialogą su dėl finansinės paramos ir priimti bendrą kovos veiksmų planą. Nežiūrint į tai, kad tuberkuliozė įtraukta į prioritetinių lygų sąrašą, kova su tuberkuliozė vis dar nepakankamai finansuojama. Todėl būtina peržiūrėti ES biudžeto asignavimus šioje veiksmų programoje. Taip pat raginčiau skatinti didesnės investicijas į mokslinius tyrimus kovoje su tuberkuliozė. Ačiū. Ačiū ponė Blinkevičiūtė. Dabar ponė Šinalova, vieną minutę. Děkuji za slovo, vážený pane komisarė. Dėkuoju, komisarė, gerbėjai kolegos. Šiandien minime pasaulinio kovos su tuberkuliozė dieną. Taigi galime pasidžiaugti pasiektais laimėjimais, bet ir kartu turime kalbėti apie tai, ką dar turėtume nuveikti. Daugybė žmonių serga tuberkuliozę, daugybė užsi, nu, tos užsikrečia ją. Ja. Tačiau manau, kad svarbiausia yra atkreipti dėmesį į pažeidžiamiausias grupės. Mes turime sudaryti žmonėms galimybės gydytis Be abejo, žinome, kad tais atvejais, kai žmogus serga tokia tuberkuliozė, kuri yra spari medikamentams, labai sunku yra susirasti tinkamą gydimą. Ypač šitas žmogus priklauso pažeidžiamiausiai grupiai. Turime surasti pakankamai lėšų, kurios galėtume skirti kovai su tuberkulioze. Žinome, kad mums prireiks 44 e, e, milijardų JAV dolerių visame pasaulyje. Todėl Tarptautinė sveikatos organizacija turėtų bendrabiauti su e, kitomis tarptautinėmis organizacijomis tam, kad geriau padėtų besivystančiam šalims. Ačiū. Dabar spontaniškos diskusijos. Ar yra norinčių pasisakyti? Jeigu ne, tai iš karto žodis ponui komisarui daly. Pirmininkė. Man buvo labai malonu klausytis pasisakymų iš vairių gerbiamų parlamento narių. Galiu Jūs patikinti, kad komisija labai rimtai žiūri šį klausimą ir taip pat labai rimtai komisija vertina idėjas, kurios tik nuskambėjo čia parlamente. Mes esame pasiryžę pasiekti savo tikslų E, ir suvaldyti šią lygą. Tokio tipo diskusijos yra labai svarbios. Siekiant, kad e, dėmesys šiai lygai nenusloptų. Parlamento indėlis ir parlamentarų palaikymas yra esminė prielaida mūsų bendrose pastangose įveikti šią lygą tiek ES, tiek ir kitose šalise. Dėkuoju. Ačiū ponui komisarui Dali. Baigėme diskusijas šiuo klausimu. Dabar darbo tvarkėje trumpas pranešimo pristatymas. Pranešėjas Enrique Guerrero Salom, pasaulinės